atspindėti faktus, e, vadovautis vien faktais. E, todėl turime labai rimtai elgtis, kai rašome tokias rezoliucijas. Dėkoju ponui Mirski. O dabar paskutinė iš pasisakančiųjų šiuo klausimu, ponia Basesku. Un aspect important al dezbaterii de astăzi la... Ačiū pirmininkė. E, svarbus šios dienos